rengiantis Europos parlamento ir Alžyro bendram posėdžiui. Pone Etajep pirmininkauja švietimo komitetui, o ponas e, Panceri yra delegacijos ryšiams su Magreb šalimis pirmininkas. E, ir abu pirmininkauja posėdžiai. Aš labai tikiuosi, kad tas susitikimas bus naudingas e, tolesniam bendradarbiavimui. Pagal darbo tvarkę dabar turėtume balsuoti dėl Veronik Mačio pranešimo 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas Europos policijos koledžas. Pone Matijo, prašo žodžio, prašau. Ačiū pirmininkai, mėly kolegos. Balsuojant